Antinant sąjungos priekybos politiką. Be to, sąjunga bus glaudesnė ir užsienio priekybos ir tie ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Vitalui Morerai. Baigiame diskusijas šią temą ir atitinkamas balsavimas vyks ryt vidudienį. Kitas darbo atverkės klausimas, dar vienas Vitalo Moreros pranešimas tai mikrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai. Gerbiamas ponė Marera, žinote procedūrą, žinote, jog jums suteikiamas e, žodis iš viso šešiom minutėm, keturiom minutėm diskusijų pradžioje ir dvi minutės diskusijų, diskusijų pabaigoje, tad galite pasinaudoti šiuo laiku kaip tinkamas. Ačiū pirmininkė. Šį kartą parlamentui tokių gerų naujienų neturiu, tačiau norėčiau paprašyti pritarti e, mano komiteto pozicijai, tai yra tarptautinės prie, e, priekybos komiteto pozicijai. Bandėme kovoti su taryba šio klausimu. Mano pirmininkavimas komitetas siūlo pritarti komisijos pasiūlymui pristatytam 11 pabaigoje. Tai yra pasiūlymas dėl mikrofinansinės paramos teikimo Kirgizijos Respublikai. Tai būtų iš viso 30 milijonų eurų. Pasiūlėme tik tai vieną didelį pakeitimą konsultuojamosiose dalise, taikyti patariamąją procedūrą, gyveninant komitologijos procedūrą, kalbant apie uh, Um, valstybių narių vykdoma komisijos uh, gyvenimo galių kontrolė. Dėja, dėl su taryba dėl šito klausimo nesusitarėme. Tartutinės priekybos komitetas susilaukė didžiosios uh, daugumos paramos Europos parlamente. Uh, buvo kalbama apie komitologijos procedūros taikymą, dėl to uh, kilo uh, klausimų. Uh, tai jeigu būtų taikoma tokia procedūra, reikėtų taikyti patiriamąją procedūrą, sudarant uh, sustarimo uh, E, memorandumą, tai buvo ir Moldovos Ukrainos atveju, ir nesiūloma buvo taikyti um, nagrinėjimo procedūrą, būtent tai siūlė taryba, kadangi tai valstybėm uh, narėm taryboje uh, suteikia veto uh, teisę, suteikia teisę vetuoti komisijos įgyvenimo galės. Taryba mano, jog bendroji taisyklė būtų taikyti nagrinėjimo procedūrą, patorimo procedūrą. Uh, turėtų būti taikoma tik tai ypatingom aplinkybėm ir tai turėtų būti tinkamai pagrysta. Aš tikrai norėčiau priminti, jog taryba pakeitė savo poziciją šią temą, nes anksčiau taryba yra sutikusi su patariamąją procedūrą, kalbant apie mikrofinansinę e, pagalbą Ukrainai ir Moldovai. Turėtume aiškiai pasakyti, parlamento ir tarybos nesutarimas dėl mikrofinansinės e, pagalbos e, Gruzijai, tai nėra esminės klausimas. E, čia nesprendžiama dėl to, ar šios šalis nusipelno pagalbos ar ne. Tačiau yra du susiję politiniai klausimai. Pirmiausia, yra institucinis klausimas, tai yra, kiek valstybės narės turi turėti kontrolės komisijos gyvenimo galioms šioje srityje. Ir kitas susijęs politinis klausimas yra toks, ar parlamentas gali pritarti stipresniai tarybos kontroliai komisijos atžvilgiu, kai parlamentas neturi ir nenori turėti tokio paties ligmens kontrolės. Tad parlamentas turėtų išlaikyti savo tvirtą poziciją ir užtvirtinti e, galiaus e, pusiausvyrą numatytą Lisabono sutartį ir turime aiškiai pasakyti, jog nepritarsime tam, kad komitologijos procedūra būtų e, taikoma taryboje, siekiant susigražinti galės, kurios buvo suteiktos komisijai ir kuriomis buvo pasidalinta su Europos parlamentu. Labai svarbu parodyti tarybai, jog šitokia strategija nebus ta, kuriai bus pritarta ir negalime augot, aukoti Kirgizijos Respublikos ir Gruzijos interesų um, šitos institucijos interesų vardan. Ačiū Vitalai Morerai. Dabar žodis komisijos nariu, kad uh, uh, sureaguotų tai, ką aš sakė prieš jas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji nariai. Visų pirma, pasakysiu, kad sąjungos makrofinansinė pagalba yra esminė priemonė mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis ir su šalimis kandidatėmis. Kadangi e, e, euro įsiskolinimo krizė labai neigiamai paveikė situaciją, tai mūsų pačių politinis ir ekonominis interesas yra kažkaip spręsti šią problemą. Ir dabar makrofinansinė pagalba yra sustabdyta dviejiems metams. Komisija priėmė daugiametį finansinį pasiūlymą Gruzijai 2011 metais. Parlamentas ir taryba nepritarė komitologijos procedūros naudojimui kaip uh, teisingai pažymėjo ponas Moreira. Komisija mano, kad reikia rasti kažkokią išeitį, reikia nuspręsti, ar naudotis patariamąją ar tikrinimo procedūrą mm, susitarimo memorandumui. Rytoj bus balsuojama ir dėl Gruzijos ir taip pat e, turime atsižvelgti tai, kad uh, mes prarandame savo partnerių pasitikėjimą, savo strateginių partnerių pasitikėjimą. Ir taip pat tai gali paveikti politiškai mūsų santykius ir su Egiptu, Jordanija bei Armenija. Ir Egiptu, kurie taip pat prašo ir pagalbos pagal šitą priemonę. Komisija mano, kad visada reikalingas dialogas siekiant išeiti iš aklavietės ir kad būtų vėl pradėti naudoti šie, šios priemonės. Taigi viena vertus reikia rasti pusiausvyrą tarp komisijos ir parlamento bei ministrų tarybos galių, kaip teisingai pažymėjo ir gerbiamas Moreira. Labai svarbu, kad įgyvendintume praktikoje Lisabonos sutartį ir kad ne tik paraidžiui Lisabono sutartį vykdytume, bet ir esmę jos pritaikytume tiems susitarimams. Ir gali būti, na, atsižvelgiant į tai, kad net per trejus metus nepavyksta susitarti dėl tokios svarbios priemonės, uh, ES politikoje trečiosiam šalims, tai reikia tikrai kažką daryti. Dėkuoju dabar, pasisakys kalbėtojai atitinkamų frakcijų vardu ir pirmiausia, EPP vardu dvi minutės kalbės Bartoloci. Ačiū pirmininkė. Na, šiandieninės diskusijos dėl pagalbos Kirgizijai suteikia mums galimybę apmastyti šio šalies e, realijas. Prieš, dvie, prieš dviejus pusę metų šalyje įvyko rimta krizė - vidinė, politinė, ekonominė krizė. Ir ta krizė paveikė šalies stabilumą. Dabar galime konstatuoti, kad situacija šalyje stabilizavosi ir kad konstitucinė reforma iš tikrųjų padėjo įgyvendinti reikalingas reformas šalyje ir įstoti į tinkamas vėžes, einant link demokratijos. ES nekarta kartoja, kad remia Kirgizę jos pažangoje, einant link demokratijos ir finansinės pagalbos suteikimas Kirgizijai būtų tikrai labai svarbi pagalba, ji padėtų įgyventinti tas socialinės, ekonominės, demokratinės reformas. Todėl manau, kad tos teisinės, teisiniai ginčiai tarp trijų institucijų neturėtų užkirsti kelio tam susitarimui. Ir kad būtų galima kuo greičiau išspręsti tuos ginčius ir kad pagalba kuo greičiau būtų suteikta Kirgizijai. visa ta situacija turi pasiekmių ne tik pačiai šaliai, bet e, neigiamai veikia ir ES autoritetą, reputaciją. Mes prarandame savo patikimumą tarptautiniu lygiu. Visai neseniai mūsų delegacija, Europos parlamento delegacija, kuriai vadovau aš, apsilankėme Kirgizijoje, apsilankė Kirgizijoje ir Tos misijos metu buvo kalbama apie tai, kad tos trečiosios šalis ne visada supranta ES paskelbtus sprendimus. Todėl mes manome, kad tikrai turime pasinaudoti progą, siekdami įgyti didesnio pasitikėjimo ir taip pat prisidėti prie stabilumo tuose šalyse bei padėti kovoti su terorizmu. Nes tai svarbu tarptautinio saugumo atžvilgiu. Ačiū, ponė Bartolotsi. Dabar socialdemokratų vardu ponas. Ponas Kutaš, aš e, vert, labai džiaugiuosi šiuo pasiūlymu dėl 30 milijonų e, eurų pagalbos E, Kirgizijos Respublikai. Aš tikiuosi, kad e, ta suma padės šiai šaliai spręsti labai rimtas ekonominės ir socialinės e, problemas. Jie nukentėjo nuo pasaulinės ekonominės krizės, bet taip pat ir nuo politinių problemų, kurios išiškėjo 2010 metų birželį mes žinome, kad ši respublika žengė link demokratijos, išsivadavo iš autoritarinės sistemos ir E, žinome, kad 2010 metais daug žmonių žuvo, kai kilo etniniai konfliktai. Tikiuosi, kad ši pagalba leis įgyventinti rimtas demokratinės reformas, dėl kurių buvo susitarta per dvišalį dialogą tarp ES ir Kirgizijos Respublikos. E, kolegos kalbėjo apie e, įvairias e, juridinės problemas, bet aš tikiuosi, kad mes viską įspręsime ir kad mums pavyks spręsti problemas, padėti spręsti Centrinės Azijos problemas ir stiprinti demokratiją. Dabar ponas Kazak. E, pirmininkė, komisarė kolegos. Nors Kirgizijos Respublika nepriklauso e, makrofinansinės e, pagalbos teritorijai, bet e, mums aktualu, nes norime, kad e, šioje šalyje sustiprėtų demokratija, e, parlamentinė reforma vyksta ir ES yra viena iš svarbiausių donorių makrofinansinės pagalbos teikimo srityje. Jau suteikta virš 100 milijonų eurų E, Kirgizijos Respublika, e, Centrinis bankas, saugumo procedūros, kibernetinis saugumas m, mm, kelia daug klausimų. Taip pat matėme, kad kilo etninės problemos konfliktas šalyje. Tuo pačiu metu mes tikime, kad Kirgizijos Respublika rengėsi priimti tą pagalbą deramai. Ir e, Jeigu viskas e, vyks sėkmingai, tai mes parodysime pavyzdį kitoms šalims, toms, kurios žengia demokratijos stiprinimo keliu. Bet jeigu uh, ko, Kirgizija nevykdys reikalavimų, tai komisija neturėtų ilgai dėlsti ir sustab, stabdyti mokėjimus. Mes turėtume taikyti principą daugiau už daugiau, bet jeigu demokratijos būklė pablogės, tai tada turėtume taikyti atvirkštinį principą mažiau už mažiau. Ponas Moreira kalbėjo apie komitologiją ir Aš esu pranešęs dėl makrofinansinės pagalbos e, trečiosiam šalims. Aš manau, kad taryba, komisija ir parlamentas turi pademonstruoti pavyzdį. Reikia naudoti sveikų protų ir pasiekti protingą kompromisą tam, kad įgyventume Lisabono statį. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponia Kilnilsin. Dėkui pirmininkė. Žinome, kad 2010-aisiais e, birželį šalies viduje vyko etiniai konfliktai, paskui buvo patvirtinta konstitucija ir matome, kad Kirgizija žengė demokratijos keliu. Ir tai yra varginga šalis, kur ypatingai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Kirgistanas yra e, parinkta kaip e, mm, pavyzdys, kaip pirmoji šalis, kuriai bus suteikta tokia pagalba, bet matome, kad mm, E, žmonių teisės negerimas, kad e, vienas iš aktyvistų Askarovas e, yra nuteistas ilgus metus kalėti, taip pat yra pažeidinėjamos uzbekų teisės. Ir reikia galvoti, kaip užtikrinti tautinę santaiką, nes tai yra labai svarbu šalies stabilumui. Nacionalizmas turėtų būti išgyvendinamas. Reikia uh, siekti, kad šalyje sumažėtų e, etninė įtampa. Neseniai buvo, 2007 metais buvo nužudyti trys broliai Oše, Ošo mieste. E, bet matome, kad po to buvo areštuoti saugumo tarnybų keli žmonės, e, keli aktyvistai, e, jų kompiuteriai buvo konfiskuoti ir tai vis tik tai pažeidžia tarptautinės konvencijas, kurias pasirašė e, Kirgistanas. Pone Aštan lankėsi biškiek pasakė greitai po to, bet ji nepasakė nieko e, dėl to, kad ES yra susirūpinusi dėl e, Aškerovo e, įkalinimo ir dėl to, kad yra persekiojami žmogaus teisų aktyvistai. Mūsų frakcija nebalsuos už šį susitarimą. Mes turėtume kelti atitinkamas sąlygas ir uh, E, reikalauti, kad būtų įgyventos reformos teisingumo srityje, kova su korupcija ir tik tai tada, kai sąlygos bus patenkintos, teikti e, pagalbą. Ačiū, ponas Paška. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Devintųjų krizė sukėlė ekonominių problemų, tai lėmė E, sukilimą e, Kirgizijoje, lydėjo smurtas, laikinoji vyriausybė stabilizavo situaciją, gyveno demokratinės reformas ir e, vedė šalį demokratinius rinkimus. Vis dėlto Kirgistane demokratizavimo procesas trapus, tebėra ekonominis nestabilumas ir pagal TVF analizę šaliai 11-aisiais reikės 300 330 milijonų eurų. Tai taip pat ir 12 metų laikotarpio. Komisija siūlo e, teikti pagalbą Kirdistanui, kad būtų padedama kurti e, demokratiją, teikiant finansinę e, pagalbą 30 milijonų eurų. Dalis bus paskolos, dalis dotacijos. ITVF ekspertų prognozės išsipildys, tai finansinė pagalba e, leis šaliai įveikti sunkumų laikotarpį, sukurti ekonominį stabilumą, išvengti ekonominių problemų, etninio e, smurto, pavyks stabilizuoti demokratinės e, institucijas. Tai jeigu taip atsitiktų, tokia ES pagalba pasiektų savo tikslų. Vis dėlto ilgo laikotarpį ES komisija turėtų stebėti, ar suteiktos lėšos duos pageidavimų rezultatų. Dėkui. Ačiū. Norėčiau pasveikinti atvykusių komisijos narį Bordžą. Na, o dabar žodis ponui Stasinui. Ačiū pirmininkė. Europa kovoja su didžiulė ekonominė krize. Valstybės narės patiria didžiulių sunkumų, pil, piliečiai taip pat išgyvena sunkius laikus, tai kaip mes galime skirti lėšas tokiam tolimom valstybėm, kaip patys savim negalime pasirūpinti. 7 milijonai eurų buvo milijardai eurų buvo e, skirti pradėjus e, teikti mikrofinansinę e, pagalbą ir kartais pagalba teikiama šalim, kur klesti korupcija. Dabar tokia pagalba numatoma Kirgizijai. Kirgistanas yra Centrinėje Azijoje, toliau negu 7000 km tai ne kaimininė valstybė, valstybė netoli Kinijos ir kada tai e, baigsis, nes šalyje klestis smurtas, e, daug žmonių įkalinti yra ir ES su džiaugsmu e, skiria 30 milijonų eurų, tai iš esmės bus dovana, kurią ten bus galima panaudoti kaip, kaip norima. Europos Sąjunga pati ties ekonominio žlugimo e, riba. O sunkiai uždirbti mokesčių mokėtojų pinigai atimami iš jų yra, kad ES galėtų dovanoti tokius pinigus tokiai tolimai valstybei kaip Kirgistanas. Gėda ES turi e, nutraukti tokią praktiką. Ačiū, panė Jėglė. Ačiū, pirmininkė gerbiamas komisijos nary. Aš pritarčiau tam, kad lėšos būtų skirtos Kirgistanui. Dešimtaisiais šalyje e, kilo didžiuliai neramumai, tačiau dabar situacija stabilizavosi ir dabartinėje situacijoje labai svarbu, kad mes kartu e, su kitom tartutinėm institucijom teiktumėm paramą Laišku, svarbus sieti sąlygas su tokios paramos teikimu. Taip pavyzdžiui, pagarba žmogaus e, teisėms, e, demokratijos įgyvenimas. Taip pat turėtumėm stebėti, kaip lėšos panaudomas, turėtumėm kartu dirbti su Kirgistano valdžia, siekiant pasirūpinti, kad 30 milijonų eurų būtų tinkamai panaudoti. Manau, jog labai svarbu, kad ES prižiūrėtų, kaip lėšos bus panaudotos, kad e, Kirgizijos Respublika netaptų priklausoma nuo mūsų pagalbos, bet galėtų e, pati įveikti savo problemas. Kirgizijos Respublika pati įsipareigojo siekti didesnės demokratijos, susitaikymo Ekonominės e, politinės reformos turi būti vykdomos aktyviai dalyvaujant pilietiniai visuomeniai. ES turi remti Kirgizijos Respubliką, tačiau taip pat turi turėti galimybę atvirai kritikuoti. Žinoma, turime atrodyti patikimi, nes e, iš, tieks, iš tiesų Kirgizijos Respublika neturi nukentėti nuo to, e, kad ES nesusitariama. E, Na, Kirgizija labai svarbios geopolitinės svarbos turi Centriniai Azijai, tai uh, manyčiau, kad tokia makrofinansinė pagalba būtų svarbus signalas visam regionui. Ačiū, Nikolo Nirnaldė. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Nekartosiu to, ką jau sakė mūsų institucijos ir e, gerbiamasis Moreira. Aišku, tai, kad ši makrofinansinė pagalba būtų labai svarbus dalykas. Uh, Tie, kas e, žino tą regioną, tai supranta, kad tai būtų labai svarbus ir mūsų užsienio politikos e, aspektas. Ši šalis buvo viena iš pirmųjų šalių, kuri po krizės pradėjo eiti link demokratijos. Žinoma, buvo ir gerų ir blogų momentų, dabar yra tas prastesnis momentas ir uh, Dabar šalis jau yra pasaulio prekybos organizacijos e, narė ir pastaraisiais mėnesiais pastebėta įvairių poslinkių. Žinoma, ši šalis, e, šioje šalyje yra ir didelis skurdas, todėl komisija, Europos komisija ir Europos Sąjunga čia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį gali padėti Kirgizijai įgyvendinti svarbias struktūrinės reformas ir taip pat tai galėtų būti kaip atsakas į augantį Rusijos ir Kinijos vaidmenį šiame regione. Žinoma, reikia elgtis ir atsargiai atliekant šį ES vaidmenį, nes reikia įvertinti kiekvienos reformos socialinį tvarumą. Ši šalis yra tikrai ori šalis ir ji yra verta tos pagalbos, tačiau jos vyriausybė turi stengtis užtikrinti žmonių teisės ir uh, Ačiū, ponas Peterle. Ačiū. Kirgizija yra viena iš Centrinės Azijos šalių, todėl ji, jos, joje pasiekmės, posovietinės eros pasiekmės buvo gana sunkios ir tai paveikė šalies ekonomiką. 2010 metais piliečiai pasirinko konstitucinės reformas ir šalis pradėjo savo kelią link parlamentinės demokratijos. Žinoma, tai yra iššūkis tiek pačiai Respublikai, tiek jos kaimininėms šalims. Aš asmeniškai 2005 metais mačiau, kokia sudėtinga šioje šalyje yra situacija. Kirgizijos Respublikoje vyksta labai na, svarbus makrofinansiniai pokyčiai, labai sunki makrofinansinė situacija, todėl sunku eiti link demokratijos. Todėl džiaugiuosi, kad Europos parlamento komitetas nusprendė, kad reikia skirti šią pagalbą ir, pagalbą ir tikiuosi, kad mes jai pritarsime. Ačiū, ponė Peterli. Dabar spontaniški pasisakymai. Mm. ES nesugebėjo Centrinėje Azijoje padaryti svarios įtakos. 750 milijonų buvo pažadėta ir jie dabar sustabdyti ir tai tikrai nekelia pasitikėjimo Europos Sąjunga. Kirgizija yra viena iš tų Centrinės Azijos šalių, kurios eina link demokratijos. Žinoma, kelias dar tolimas. 2010 metais buvo smurto e, protrukis šalyje, žmonių teisės dažnai pažeidinėjamos Kirgizijoje. Visą tai rodo, kad reikia dar labai daug ką nuveikti žmogaus teisų atžvilgių ir viskas priklausys nuo to, ar politinės ir konstitucinės reformos bus įgyvendintos ir ar joms pritars visuomenė. ES makrofinansinė pagalba bei Rusijos pagalba gali padėti įgyvendinti šias reformas. Dėkuoju, dar kas nors norėtų pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ne, taip nėra, tai tuomet žodis komisijos nariui Deguhtui. Dėkui, pirmininkė. Keletas narių klausė, kodėl makrofinansinė pagalba skiriama šaliai, Kirgistanui, kuri nepriklauso kaiminystės regionų, yra toliau negu tas regionas. Kaip žinia, reikia pasakyti, jo geostrateginių požiūrių Kirgizija priklauso kaiminystėje, bet aišku, tai yra kita diskusija. Dėl kriterijų makrofinansiniai pagalbai. Išskirtinėmis aplinkybėmis numatyta galimybė e, patvirtinti operacijas, kurios yra tolesniuose regionuose negu pagrindinė makrofinansinės pagalbos zona, teritorija. ES e, remia stipriai parlamentinę demokratiją, kuri pradeda vystytis Kirgistane. Ir e, kolegos, kai kurie minėjot, kad trapi Kirgizijoje yra parlamentinė demokratija. Aš tikrai pritariu tam, bet šalis pati e, išgyvena labai jautrų etapą. Dėl to mes turėtume jai padėti, jeigu norime padėti stiprinti demokratiją. Kitas dalykas labai svarbu padėti, kad užtikrintume ekonominį stabilumą šalyje e, tuo metu, kai demokratiškos e, jėgos bando užkirsti kelią etiniams konfliktams, ypač tam, kad jie neišplistų į kaiminę šalis. šalis. Kirgizija yra viena iš Centrinės Afrikos, atsiprašau, <laughs> Centrinės Azijos šalių, e, kuri neturi daug išteklių, dėl to labai priklauso nuo priekybos su kaiminėmis šalimis, dėl to kyla problemų su mažumomis, buvo minėti uzbekai, uzbekų mažuma Kirgistane. Be to, ES e, savo pagalbą siekia paremti šalis, kurios veikia pagal žmogaus teisų ir demokratinius principus. Aišku, jūs neturite manęs e, dėl to įtikinėti. Toks yra turinys sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos. Taip pat e, reikia pakalbėti ir apie institucinį aspektą, ar galima susitarti tarybai ir parlamentui dėl to, kokia turėtų galioti procedūra ir tai yra susijęs su santykiais tarp e, tarybos ir parlamento. Klausimas dabar, ar dėl tos kovos turi nukentėti pagalba? Ar tai yra pateisinama? Manau, kad turėtume visi stengtis įveikti dabar e, dabartinę padėtį ir mes turėtume siekti, kad parlamentas ir taryba sutartų. Ačiū. Labai ačiū komisijos nariai. Dabar paskutinis šio klausimu pasakys pranešėjas panas Moreira. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl dviejų priežasčių galima paremti komisijos pasiūlymą. Pirmiausia, ši pagalba nėra dovana, tai yra paskola ir investicija į ekonomikos stabilizavimą, demokratinio pereimo sutvirtinimą. Makrofinansinė pagalba bus teikiama pagal sąlygas, pirmiausia, susijusia su teisinės valstybės principais. Jeigu pasižiūrėsime į reglamento penktąjį straipsnį, pamatysime, kad ten aiškiai kalbama apie sąlygas, e, tokias kaip kova su sukčiavimu ir korupcija. Europos Sąjunga E, dabar e, turėtų atmesti pagalbą atsižvelgdama į situaciją šalyje arba panaudoti savo pagalbą kaip svertą tam, kad sustiprintų šalies pajėgumus ir užtikrintų pažangą, stiprinant demokratiją ir e, užtikrintų Kirgistano vystimas. Aš manau, kad teisingas būtų pastarsis kelias. Dėl to kreipiuosi, jūs prašau paremti komisijos pasiūlymą dėl makrofinansinės pagalbos Kirgistanui. Dėkuoju pranešėjai. Ponios ir ponai, kolegos. E, diskusijos dėl šio klausimo baigtos. Balsuosime rytoj 12 valandą.